Ponios ir ponai, labas rytas. Pradėkime posėdį. Pirmiausia, norėčiau pateikti pranešimą. Tai reiškia, kad mums šį ryt balsuojant reikės balsavimo kortelių. Taigi prašau e, pasiruošti savo balsavimo korteles. O dabar norėčiau pranešti, kokius sprendimus prieimė koordinatoriai. Dėl pranešėjų paskirimo, ponė Marilė Pin buvo paskirta pranešėja dėl Dana Nika parlamentinio e, imuniteto atšaukimo, ponas Duda dėl parlamentinio imuniteto atšaukimo Sergei Stanišev. Pone Heidi Hautala buvo paskirta dėl prašymo atšaukti Čekon Lavrie parlamentinį imunitetą dėl nuolatinių pranešėjų, dėl teisinio pagrindo ponė Hautala, dėl subsidiarumo ponė Ferrara, dėl kitų svarbių klausimų ponas Kavada dėl komitologijos e, e, e, deleguotųjų aktų, ponas Sajer, dėl kodifikavimo ir naujos peržiūros, ponas Maršalka. Toliau pranešėjai dėl nuomonių buvo nutarta kad dėl e, Respublikos prokuroro e, ši nuomonė bus skirta socialistams dėl skaidrumo atskaitomybės ir integralumo ES institucijoms bus už šią nuomonę bus atsakingas pirmininkas dėl teikimų dėl rezoliucijų koordinatoriai nutarė dėl nuomonės laiško forma ši, dėl 123 teikimo dėl rezoliucijos, dėl pono Rizoto, dėl 2014 metų lapkričio 3 dienos, dėl e, fiskalinio e, dokumentų netitikimo Lisabono sutarčiai. Koordinatoriai pasižymėjo teikimą dėl rezoliucijos, kurią patikė Aldo Patričijo. Ir tai buvo padaryta 2015 m. sausio 8 d. dėl Europos institucijų institucijos sukūrimo. Toliau koordinatoriai priėmė sprendimą prašyti, kad komitetas galėtų vykti Europos patentų biurą į Müncheną 2015 m. antroje pusėje, nes yra gautas kvietimas, kurį atsiuntė šio biuro pirmininkas Benuo Batistelį. Koordinatoriai nutarė įsteigti darbo grupę ir projekto grupę dėl teisinių klausimų susijusių su robotika. Pranešėja ponė Dalvų. Koordinatoriai priėmė sprendimą, kad INTA nariai ir sekretoriato nariai turėtų būti pakviesti dalyvauti darbo grupės darbe. Darbo grupė yra atsakinga už autorių teises. Ir čia kalbam apie atskirus posėdžius, apie atskirų posėdžių rengimą. Koordinatoriai nutarė prašy, kreiptis į politikos departamentą ir paprašyti pateikti pasiūlymus dėl seminaro dėl teismų techninės patirties Europos Sąjungoje. Toliau dėl komiteto vizitų 2015 metais koordinatoriai pritarė e, numatytam planui yra numatomas vizitas į Latviją ir datos bus pasiūlytos vėliau dėl vizito į Graikiją nuo kovo 18 iki 20 dienos. Į Švediją vizitas vyks nuo balandžio 8 iki 10 į Vašingtoną bus vykstama balandžio 80, o į Hagą nu, bus vykstama gegužės 5 dieną, o į Kijevą birželio 18-19 dienomis. Teisės tarnyba turėtų padaryti pristatymą dėl nuomonės 2 pasvirasis brūšnys 13 dėl teisingumo teismo dėl 2015 metų vasario posėdžio ir komitetas prieštarauja dėl dabartinio pasiūlymo, dėl sutarties dėl ECHR narystės. Koordinatoriai nutarė kreiptis dėl prašymo patvirtinti bendrą posėdžį su TRAN ir ITRE komitetais ir padaryti tai e, kovo 24 dieną per komiteto posėdį. Ir koordinatorių posėdis Kitas koordinatorių posėdis vyks per antrą komiteto posėdžio dieną, kuri bus antradienį arba trečiadienį ryte, o ne pirmadienį ir antradienį vakare. Ir tai bus iki vasaros atostogų. Taigi tokie buvo koordinatorių priimti sprendimai. We... Dabar Periname prie 12 darbo tvarkės klausimo. Tiksliau nuo 12 iki 19 imtinai. Ir gal ponia Hautala nori pasisakyti, nes ji yra pranešėja šiais klausimais. Jeigu norite, ponia, galite pasakyti, jeigu ne, tuomet siūlau balsuoti dėl šitų visų pranešimų projektų kartu. Ir ponia Hannibal dar norėjo pasisakyti, man atrodo, po ponios Hautalos. Pirma, ponia Hautala. Ačiū, pirmininkė. Aš siūlyčiau balsuoti dabar ir nekeisti tų pranešimų, nes taryba turėjo ilgai tarėsi, kol pasiekė susitarimą. Ir aš dabar irgi nepritariu pakeitimui dar vilkinti tą procesą ir atidėti laiką ir dar kol kas neprimti tą nepatvirtintos deklaracijos. Aš norėčiau pridurti dar šį beitą, apie ką matyt kalbės ir ponia Hannibal. Mes daug diskutavome dėl aštuonių trečiųjų šalių prisijungimo ir kalbėjome apie jų galimybės galimybės prisijungti prie Hagos vaikų grobimų konvencijos ir manau, kad ponia Hannibal pateiks irgi pasiūlymą, bet e, bendrai kalbant, aš manau, kad galime balsuoti dėl šių pranešimų. Pone Hannibal, ačiū pirmininkė. Aš irgi manau, kad e, galime balsuoti, tačiau mane neramina tos aštuonios trečiosios šalys, kai kurios iš jų, kažin ar yra pasirengusios įgyvendinti ir įvykdyti reikiamus reikalavimus pagal Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų. Kai valstybė prisijungia prie konvencijos, e, konvencijos e, šalis narės turi įvertinti tą naująją narę ir tą panašu dabar darys Europos Sąjunga ir panašu, kad kol kas tų vertinimų nėra. Tačiau aš aišku suprantu, kad kai kurios iš tų šalių neturi reikiamų procedūrų ir įstatymų. Tačiau dauguma jų tikrai labai stengiasi, kad tie įstatymai būtų priimti ir atsirastų reikiamos procedūros. Ir Europos teisės institutas kitos organizacijos mano, kad geriausias būdas šias šalis šalyse paspartinti reformas yra būtent leisti joms prisijungti prie konvencijos. Taigi aš tam neprieštarauju ir manau, kad reikia balsuoti už jų prisijungimą, tačiau turime suprasti, kokia realiai yra situacija tose šalyse, apie kurias kalbame. Dėl to aš siūlyčiau surenkti klausimus apie tai, kuo galima greičiau, ne pačioje tolimiausioje ateityje, kad galėtumėme detaliau apie tai pasikalbėti ir paieškoti uh, galimų variantų. Taip pat norėčiau pasiūlyti, kai lankysimės Hagoje, kad būtent įtraukti į darbo tvarkę ir šios konvencijos aptarimą, kada konkrečiai lankysimės Hagoje. Pirmininkas, ačiū. Taigi, galime pereiti prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl aštuonių identiškų pakeitimų pirmam straipsniui kalbu apie žanginę dalį. Džambavski pateikė šiuos e, pakeitimus. E, keldami rankas balsuosime. Kiek supratau, pranešėja neigiamai vertina tuos pakeitimus. Kas už šiuos pakeitimus? Kas prieš? Kas susilaiko? Ačiū. Dabar balsuosime kortelėmis. Balsuosime dėl pranešimo projekto, viso pranešimo projekto. Balsuojame elektroniškai. Prašau, balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Mane sekretariatas informuoja, kad be, be, dviem balsuoja per daug, dviem balsais yra per daug. Dviem per daug iš EPP ir vienu per daug iš ALDE frakcijos. Įdomu, kaip čia taip gavosi. Dabar viskas lyg tvarkoje. Kągi, balsavimą tuomet baigiame. Patvirtinta. Dabar balsuosime vėlgi elektroniškai dėl teisėkros rezoliucijos projekto. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname ponę Hautalą. Tuomet pereiname prie 20 darbo atvarkės klausimo. Laisvo piliečių ir įmonių judėjimo skatinimas. Žodį suteiksiu poniai Delbo pranešėjai. šiek tiek nesuprantu, kas vyksta. Aš galvoju, kad balsuosime dėl įgaliojimų dėryboms. Dėl įgaliojimų pradėti dėrybas. Pirmininkas, jeigu jūs nenorite nieko komentuoti, tuomet galime iškart perėti prie balsavimo. Kągi, tuomet balsuojame elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 21 klausimo. Įgaliojimų patikrinimas. Aš norėčiau paskelbti, kad kai kuriuos punktus iš pranešimo projekto aš išbraukiau ir balsavimo sąraše tai atsispindi. Tai yra pažymėta. Kągi, tuomet balsuojame keldami rankas. Ne. O galtinis balsavimas bus elektroniškas. Taigi balsuojame dėl ketvirtojo punkto. Kas už? Kas prieš? susilaikę, 2 susilaikė. Tvirtinta. Dabar periname prie Dabar periname prie ketvirtojo pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikę, Patvirtinta. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Nuo 8 iki 15 pakeitimų balsuosime kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, Dabar pateiksiu žodinį pakeitimą. Filipo Brabons įgaliojimai baigėsi 14 metų gruodžio 31 dieną. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo elektroniškai. Pradame balsuoti. Baigėme balsuot. Patvirtinta. Taigi sveikinu pat save. 22 darbo tvarkės klausimas. Iškart galime balsuoti. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Dabar pereiname prie 23 darbo tvarkės klausimo. Europos ieškinių dėl nedėlių sumų nagrinėjimo procedūra. Ir žodį suteikiu poniai Geringer. Ačiū pirmininkė. Uh, sorry, Mrs. Geringer, uh, Mrs. Duda. Atsiprašau, ponė Geringer, ponė Duda, dėl vedimo tvarkos jums žodis. Taip, dėl vedimo tvarkos, ponė pirmininkė, norėjau po balsavimo iškart paprašyti perkelti 34 klausimą iš popietės į dabartinį posėdžio dalį. Ar būtų įmanoma? is, I think, that is, that is viable or to do it before lunch. Aš manau, kad e, būtų galima svarstyti šį klausimą dar iš ryto prieš pietinėje posėdžio dalyje. Yes, yes, yes, before. Thank you very much. Uh, Mrs. Geringer has the floor. Ačiū, ponė Geringer žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau jums pristatyti kelis pakeitimus pateiktus šiam dokumentui. Uh, susijusiam su e, ieškiniais dėl nedidelių sumų ir Europos mokėjimo įsakymo procedūra. 86 pakeitimus gavome. Dėkoju kolegoms už atliktą darbą. Daugelis pakeitimų papildo tinkamai komisijos pateiktą pasiūlymą. Noriu trumpai papasakoti, iš kur atsirado tas e, naujo reglamento pasiūlymas. Komisija iš esmės pripažino, kad problemos susijusios su nesėkmingu ginčių arba ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra tampa pakankamai uh, rimta teisinė kliūtimi, teikiant e, ieškinius dėl e, kitoje valstybėje narėje dėl, dėl tarp valstybinių e, mokėjimų. E, problemos kyla dėl to, kad nežinomos yra pakankamai procedūros, e, pagal kurias veikia užsienio teismai. Taip pat daug problemų ir išlaidų kyla dėl vertimo žodžių ir raštų, kelionės išlaidų siekiant dalyvauti teismo nagrinėjimo procedūroje ir <clears throat> kadangi tarp valstybinių mokėjimų atsiranda vis daugiau, reikia patvirtinti e, sėkmingai veikiančius ieškinių dėl nedėlių sumų nagrinėjimo mechanizmus, siekiant užtikrinti sklandų ekonomikos veikimą. Aš e, pritariu daugumai komisijos e, pasiūlymo nuostatų ir pati pateikiau nedaug pakeitimų, nes mano nuomonė dauguma pasiūlymo nuostatų yra tinkamas ir gali sėkmingai veikti. Aš taip pat pasisakau už tai, kad smulkių ieškinių nagrinėjimo procedūra turėtų būti labai paprasta, prieinama piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamo svietos ir gimtosios kalbos parlamento 2011 metų e, spalio 25 dienos sprendimas e, konstatuoja, kad kariuose valstybėse narėse smulkių ieškinių nagrinėjimo, išnagrinėjimo e, apimtis yra pakankamai mažas, todėl reikia šią procedūrą gerinti ir supaprastinti. Kalbant apie smulkių ieškinių e, masto apibrėžti pritariu komisijos pasiūlymui, pagal kurį smulkių ieškinių tarp valstybinių turėtų būti laikomas ieškinys iki 10 tūkstančių eurų sumos, o e, dabar to ieškinio vertė yra 2000 eurų ir e, jo apribojamas reglamento veikimas, nes tarp mažų vidutinių įmonių dauguma e, ieškinių viršyje 2000 eurų sumą. Taigi siekiant supaprastinti smulkaus verslo veikimo galimybės, tas dešimties tūkstančių eurų e, sumos e, nustatymas gali pasitarnauti ieškinių nagrinimo proceso pagreitinimu. Dažnai kyla nesusipratimų dėl smulkaus ieškinio apibriešties ir galbūt kai daugeliu atveju tas e, apibrėžimas yra klaidinantis, e, e, kadangi nemažai žmonių susiję <clears throat> smulkius ieškinius su pavyzdžiui vidutinių darbo užmokesčių ir kai kuriuose šalyse 10 tūkstančių tikrai netrodo smulkus ieškinys. Tačiau kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje smulkių ieškinių laikomas ieškinys dėl 12 tūkstančių svarų. Ir e, todėl tas e, angliškas terminas small claim, e, lenkiškai jis reiškia smulkų ieškinį, manau, kad e, klaidina truputėlį e, įsivaizduojant e, apie kaip veikia pati procedūra. Todėl galbūt reikėtų tą smulkių ieškinių terminą taikyti ieškiniams iki 10 tūkstančių eurų, o ieškinius virš 10 tūkstančių eurų vadinti ieškiniais, kurie yra nagrinėjami su paprastinta tvarka. Tokiu būdu padėtume ne tik individualiems klientams, tačiau ir e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. 30 pakeitime konkrečiai kalbama, tiksliau siūloma, fiziniams asmenims ir smulkiam verslui nustatyti skirtingas e, sumas. Smulkaus ieškinio nagrinėjimui galėtume tokį pasiūlymą priimti, tačiau jis tik tai padarytų procedūrą dar sudėtingesnė ir mes tačiau norime, kad reglamentas ir taisyklės būtų labai aiškios ir suvokiamos visiems ir paprastos tiek fiziniams asmenims, tiek smulkiam verslui. Kalbant apie teismo išlaidų e, viršutinės ribas, dėl šio klausimo kyla nemažai ginčių, reglamente ta viršutinė riba nėra nustatoma, nes e, šis klausimas yra priskiriamas valstybių narių įgaliojimus ryčiai. Mes tačiau norėtume, kad Europos parlamentas paragintų arba paskatintų uh, E, teismo išlaidų susijimas su ieškinio suma, nes jeigu teismo išlaidos bus didesnės nei ieškinio suma, tai savai suprantama, e, nevertės visiškai teikti ieškinio ir taip tik taip plėtosis nelegalus verslas, kuriam rūpi, kad piliečiai nepasinaudotų savo teisėmis, nes jomis pasinaudoti neapsimoka arba neapsimokėtų. Taip pat e, siūloma numatyti tam tikrą minimalų teismo išlaidų apmokėjimą. Tas pasiūlymas yra pagristas kai kuriuose valstybėse narėse, siekiant apsisaugoti nuo e, masinio labai smulkių ieškinių antplūdžio ir e, tas teismo išlaidų minimalus apmokėjimas siekia ne mažiau nei 34 eurus, žyminis mokestis. Aš e, džiaugiuosi, kad pritarėte pasiūlymui e, dėl apmokėjimų susijusių su e, finansiniais mokėjimais iš kreditinių kortelių ir pasinaudojus tarpininkų paslaugomis ir uh, E, aš džiaugiuosi, kad tam pasiūlymui pritarėte ir tikrai nematau jokių problemų dėl jo. Dalis pakeitimų tinkamai papildo komisijos pasiūlymą. Pavyzdžiui, 72 pakeitimas, kuriame siūloma teismo išlaidas, kurios būtų surinkamos pagal smulkių ieškinių nagrinėjimo procedūrą, neviršytų teismo nagrinėjimo išlaidų e, panašių arba analogiškų procedūrų e, nagrinėjimo e, valstybėse narėse. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra vertas dėmesio, yra išmintingas ir jam norėsiu pritarti. Mano vertinimu, buvo nemažai gerų pasiūlymų susijusių su nemokamomis paslaugomis, pavyzdžiui, teikiant e, formuliarų užpildymo paslaugą nemokamai. Aš manau, kad tas pakeitimas yra tikrai geras, tačiau bus sudėtinga pasiekti, kad taryba jam pritartų, tačiau pamėginti būtų galima nemažai pakeitimų susijusių su, su reglamento įgyvendinimo laikotarpiu. Ir čia reikės siekti atitinkamo kompromiso. Visi suvokime, kad valstybėms narėms reikia suteikti tam tikrą laikotarpį šiam reglamentui perkelti tam, kad e, dalis e, ieškinių e, galėtų būti nagrinėjama pasitelkus vaizdo, garso įrangą ir būtent teismams reikia e, suteikti, numatyti laiko atitinkamai technikai, infrastruktūrai įsigyti. E, taigi tiek norėjau Jums pasakyti įžangai, laukiu Jūsų komentarų, pasiūlymų ir kantriai laukiu tolesnių darbų derantis dėl kompromisų ir siekiant šį dokumentą patvirtinti iki Latvijos pirmininkavimo pabaigos. Labai ačiū. Ar yra norinčiųjų tarti žodį šio darbo atvarkės klausimu? Mrs. Hannibal. Pone Hannibal. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Aiškus pristatymas buvo, pritariu viskam, ką sakėte. Vienintelis papildomas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai informuotumo klausimas, nes ši procedūra ne visada buvo, ši procedūra ne visada buvo naudojamasi kaip galima. Taigi, kai mes kalbame apie pakeitimus, tai manyčiau, kad būtų galima kad vals, kažkaip informuoti valstybės narės, kad jos geriau apie tai žinotų ir kad galėtų įtraukti tuos pasiūlymus. Ačiū, ponė Radiev. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją, dar kartą pasveikinti už atliktą darbą, dirbant prie šio reglamento. Ir norėčiau pasakyti, kad tos E, ribų atskirimas fiziniams ir juridiniams asmenėms iš esmės atitinka ekonominę tikrovę. Jeigu padidintume ribą virš 10 tūkstančių e, eurų, tuomet būtų galima labai sunku tai taikyti, juk kalbame apie nedidelės sumas. Mums reikėtų e, išvengti papildomo darbo teismams nes kartais kai kurie atvejai gali būti nagrinėjami remiantis nacionalinę nu, nu, procesu. Juk e, reikia atsižvelgti yra kompetentingo teismo vieta, dažniausiai tas teismas yra valstybėje narėje ir ten geriausiai spręsti tokius ginčius, tokiu būdu būtų galima išvengti palankiausio režimo. O dėl videokonferencijos, kai šalis būtų išklausoma, kitoje valstybėje narėje, ne kompetentingo teismo valstybėje narėje, tai manyčiau, kad tokiu atveju būtų galima visus teismo posėdžius renkti vaizdo konferencijų būdu, bet tam reikėtų reikalingos įrangos, bet teismams reikėtų suteikti dviejų metų laikotarpį, per kurį galėtų įsigyti tą įrangą. Pone Būda. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad e, visa tai turi būti žinoma visuomeniai, nes e, tuomet tie žmonės, kurie gali turėti tokių skundų ar ieškinių, svarbu, kad jie žinotų, jog ši procedūra galėtų būti taiku, taikoma tik tuomet, kai ieškinys yra susijęs su užsienio e, valstybė, valstybė e, kad tai nebūtų taikoma vienos valstybės narės atveju, tik tuo met, kai kalbama yra apie kitą valstybę narę. Aš suprantu, kokia yra bendra nuomonė, bet norėčiau primiktinai pareikalauti diferencijavimo, kad būtų nustatyta skirtinga e, riba juridiniams asmenims ir tiems, kurie yra susijęs su juridiniais asmenims. Nes jeigu norime parengti tokią priemonę, kuri, kurią galėtų naudotis MVI, kai jos susiduria su problemomis, tai, tai reikėtų padaryti. Kita vertus, mes kalbame mums reikėtų susitelkti ties prevencinėmis priemonėmis, o ne tiek dėl teisų gynimo priemonėmis nes gali atsitikti taip, kad įmonės e, gali neįstengti sumokėti skolų kitoms įmonėms, o štai gali būti tokia procedūra, kuri gali priversti įmonės e, susitvarkyti su tomis skolomis. Reikėtų apdairiai elgtis. E, nes tai, kas yra maža suma Junktinėje karalystėje, yra viena, kas yra maža suma Rumunijoje, yra kas kita. Ir jeigu kalbame apie 10 tūkstančių eurų MVI, tai, tai reiškia vieno, dviejų, trijų krovinių dydį kitą kartą, kuris yra pervežamas iš vienos valstybės narės į kitą. E, bet manyčiau, kad šešių mėnesių terminas yra nerealus, nes reikia surenkti e, aukcioną dėl informacinių technologijų įrangos, taigi manyčiau, kad per šešis mėnesius neįmanoma būtų įgyvendinti šio reglamento. Ačiū. Ačiū. Ponas Uspaskich. Ačiū pirmininkė, gerbėmi kolegas. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir kitiems nariams, kurie patekė pakeitimus, dėl kurių šiandien diskutuojam. Aš pritariu e, pakeitimams, e, kurie aiškiai nurodo skirtumą tarp juridinių ir fizinių asmenų, <clears throat> kadangi dabar tampa aiškiau, jog ši procedūra taikoma ne tik įmonėms, tačiau ir visiems ES piliečiams Su to taip pat susiję ir pakeitimai dėl sumos, iki kurios galima būtų šią procedūrą naudoti. Manau, jog būtų uh, tikslinga vis tik taip uh, taikyti skirtingus sumus, uh, sumos juridiniam asmeniui ir fiziniam asmeniui. Ir mano pasiūlymas būtų palikti tas 10 tūkstančių juridiniam asmeniam, bet 4-5 tūkstančių vis tik taip pasiūlyti fiziniam asmeniui. Dar vienas <clears throat> pakeitimų blokas paliečia klausimą, kokiems ieškiniams ši procedūra būtų taikama. Ar tai būtų visi ieškiniai, kuriuose yra tarp valstybinis elementas, kaip siūlo Europos komisija, ar tik ieškiniai, e, kai e, ieškovų e, buveinys yra skirtingose šalyse kaip siūloma dalyje pakeitimų. Aš manau, kad piliečiam būtų pravartu naudoti šią procedūrą plačiausių įmanomų spektrų, kadangi yra greitesnė, paprastesnė ir pigesnė nei dauguma teisinių, teisminių procedūrų, kuriais siūloma nacionaliniai, siūlo nacionaliniai teismai. Taigi aš nepritarčiau tiems apribojimams. Taipogi norėčiau pasakyti, kad e, pritariu kuo įmanoma platesniam elektroninių priemonių naudojimu. Šios procedūros metu taip pat apmokant e, teismo išlaidas e, ir aš manau, jog turėtume smarkiai paskatinti šalies narės imtis priemonių, jog į mūsų teismus pagaliau ateitų tas 21 amžius. Todėl aš siūlau šalims narėms skirti mažiausiai įmanomą laiką gyvendinti šią direktyvą. Ačiū. Thank you very much, Mrs. Comodini. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus puikų pranešimą ir pristačius jį. Turėčiau tris klausimus e, išsakyti. Pirmiausia, sutinku su ponia Hannibal, kad labai dažnai ši procedūra nėra naudojama dėl to, kad nėra apie ją žinoma. Ir nesvarbu, kokie pakeitimai bus pasiūlyti ar koks pranešimas bus parengtas, visuomet. Reikia pirmiausia informuoti piliečius apie tokią procedūrą, jos egzistavimą. Uh, Kas yra ieškinys dėl nedidelių sumų? Aš džiaugiuosi, kad jūs kalbėjote apie Junktinės karalystės poziciją, kur 12 tūkstančių svarų sterlingų yra riba numatyta. Tačiau, aišku, situacijos valstybėse narėse skiriasi ir dažnai mažų ieškinių nacionalinė procedūra, kur 3,5 tūkstančio eurų, tokia suma iki 12 tūkstančių, kur taikoma jungtinėje karalystėje. Taigi, nustatant tą sumą, tą vertę, matyti reikia pirmiausia atsižvelgti į pačią ekonomiką ir vidutinės pajamas. Ir jeigu pažvelgtumėme į mėnesinės vidutinės pajamas mūsų valstybėse narėse, matome šalis, kur per mėnesį maždaug uždirbama vidutiniškai keli šimtai eurų ir yra valstybių narių, kur kelis tūkstančius paprastai žmonės uždirba. Uh, toks vidutinis atlyginimas. Taigi rengiant tokią procedūrą, kuri yra taikoma ir smulkioms vidinėms įmonėms, ir įmonėms, kurių yra ribota atsakomybė, ir netgi pavieniams asmenims, kur iš vis, kur nėra ribojama atsakomybė ir kur yra mažiau kur ištekliai yra mažesni, tai aš manau, kad mes turime pirmiausia atsižvelgti į socialinį ekonominį scenarijų ir aš dėl to ir pritarčiau tam, kad būtų daroma diferenciacija, kad maksimali suma būtų nustatoma teisiniams, juridiniam asmeniu ir maksimali suma fiziniam asmeniu, kad jos skirtusi. Taip pat e, elektroninės įrangos naudojimas įrodymų surinkimui, aš manau, kad e, toks yra reikalingas būdas teismų sistemoje. Aš pripažįstu, kad ne visos valstybės narės yra skirusios pakankamai išteklių, kad galėtų susitvarkyti su tuo siūlymu. Tai čia aš siūlyčiau gal 12 mėnesių laikotarpį, o ne 6 mėnesių laikotarpį direktyvos įgyvendinimui. Ačiū. Ačiū. E, ponas Lebreton. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, jog pritariu šiai mažų tarp valstybinių ieškinių procedūrai, nes mano vertinimu tokia sistema tikrai nėra pavojinga nacionaliniams teismams, nes pirmiausia čia kalba eina apie tarpvalstybinės bylas, o ne vidinės bylas. Ir dauguma tokių tarpvalstybinių mažų ieškinių nėra iš vis reglamentuojami. Ir dažnai žmonės net nepasinaudoja tokią procedūrą ir sistema. Ir tokia sistema tikrai leistų užtikrinti teisingumą. Kalba eina apie sumas, kurios e, nesiekia 2000 eurų. Ir labai svarbu informuoti žmonės apie tokią sistemą. Dabar deš... ar būtų pravartu padidinti sumą nuo 2000 iki 10 tūkstančių eurų. Panašu, kad kol kas e, tai yra tik tai uh, eksperimentinis etapas ir daug kolegų kalbėjo apie tai, kad reikia numatyti skirtingas sumas fiziniams ir juridiniams asmenims. Aš manau, kad idėja nėra tinkama. Aš pritariu ponios pranešėjos nuomoniai šiuo klausimu ir aš manau, kad norint viską supaprastinti, o ši sistema ir yra supaprastinta, mums nereikia dar papildomai daryti skirtumų tarptų sumų. Taigi dėl šių konkrečių priežasčių aš pasis, pritariu šiai sistemai. Ir nors bendrai nepritariu Europos Sąjungai, aš daugiau kalbu apie tautų Europą ir vis tiek nesvarbu, e, nors tai ir yra e, tautų Europą, vis tiek vyksta e, tam tikra priekyba tarp, tarp šalių ir tokia sistema yra reikalinga. Ačiū, prašau, žodis pranešėjai. Labai ačiū už pastebėjimus. Komisijos pasiūlyme siekiama e, skatinti šios procedūros žinomumą piliečių tarpe. Yra numatyti atitinkami veiksmai, tačiau jeigu pagėdaujate, galėtume tokį paskatinimą, paraginimą ir mes suformuluoti. Žinoma, ši procedūra dažnai e, nebuvo naudojamas jie dėl finansinių aspektų, tačiau taip pat ir dėl to, kad piliečiai nelabai žinojo apie jos egzistavimą. Kalbant apie smulkaus ieškinio apibrėžimą ir numatytas ieškinių sumas, ta procedūra yra taikoma tik tai tarp valstybinėms pavedimams ir nėra galimybės kad šią sistemą naudotųsi du asmenys fiziniai ar juridiniai esantis arba gyvenantis toje pačioje šalyje. Ta procedūra yra skirta skirtingų valstybių piliečiams, taigi čia nėra jokios galimybės šią sistemą konkuruoti su vidinėmis smulkių ginčių nagrinėjimo sistemomis valstybėse narėse. Tačiau jeigu ateityje ši sistema sėkmingai ir sklandžiai veiks, tai turime atsižvelgti į tai, kad skirtingose šalyse veikia skirtingos ekonominės sistemos ir tam, kad ši sistema veiktų sklandžiai, būtina atsižvelgti į tos skirtumus, nes jeigu Latvijos pilietis darys verslas su Britanijos piliečiu, tai e, jam būtų geriau, kad tas e, ieškinio sumos lengsnis būtų didesnis, o ne mažesnis, nes e, mūsų ekonomikos kažkada susilygins, aišku, negreitų laikų, tačiau po truputį tie skirtumai mažėja, nes, pavyzdžiui, Lenkijos ekonomika per pastarosius dešimt metų buvimo ES pasiekė neįsivaizduojamos pažangos. Ir tas ekonomikos lygis arba netgi ieškinių sumų lygiai prieš dešimt metų buvo daug mažesnė nei dabar, taigi tas, ta dešimčių eurų suma, manau, turėtų būti išlaikyta. Tačiau jeigu mums nepatinka pats pavadinimas, pats terminas, tai e, galėtume smulkiais ieškiniais arba smulkių ieškinių nagrinėjimo procedūra vadinti tos ieškinius, kurių suma nesiekia 10 tūkstančių eurų. Jeigu kalba eitų apie tam tikrus minėtus prevencinius veiksmus, tai būtina informuoti tiek verslininkus, tiek gyventojus apie tai, kad e, reikia vengti tokių situacijų, e, kai iškyla problemų dėl, dėl mokumo. E, tačiau visi žino, kaip vyksta mokėjimai internetu ir reikia būti budriems ir apdairiems tam, kad jūsų neapgautų. Tos procedūros taikymo tvarka yra komisijos labai aiškiai apibrėžta ir papunkčiui yra apibrėžiamos sritis, kurioms ši procedūra nėra taikoma, nes todėl aš ne, netikiu jokių pakeitimų pasiūlymų šią srityje, nes manau, kad e, procedūros taikymos sritis yra labai aiškiai apibriežta ir tą jau padarė komisija. Ir e, šis klausimas yra visiškai akivaizdus ir aiškus ir puikiai suprantamas. Aš pateiksiu pasiūlymus dėl kompromisų, sustiksime su šešėliais pranešėjais, juos apsvarstysime. Aš norėčiau ir pageidaučiau, kad e, kuo didesnė dauguma komiteto narių pritartų šiam pranešimui, šiam pasiūlymui, tačiau taip pat noriu pasakyti, kad e, tie aspektai, kurie yra akivaizdus e, ir susijęs su ES teisinė sistema, manau, neturėtų kartotis šiame dokumente ir e, skaitytoje jo tas pakartotinas paminėjimas tik dar labiau supainiotas. Aš noriu, kad ta smulkių ieškinių nagrinėjimo tvarka būtų kuo suprantamesnė ir aiškesnė mūsų piliečiams. Taigi atinkamus pasiūlymus pateiksiu ir jums pristatysiu. Ačiū, pereikime prie 24 darbo tvarkės klausimo ir žodis suteikiamas pranešėjai. Pon... Tiksliau, ponas Kavada dabar dėl vedimo tvarkos norėtų pasisakyti. Aš nežinojau, kad teisės reikalų komitetas taps tam tikrą klimato atšalimo vertinimo laboratoriją. Ir trečią kartą aš noriu atkreipti į tai dėmesį. Žinau, kad mūsų tarnybos deda visas pastangas, tačiau noriu pasakyti e, centriniai e, šildymo tarnybai, kad e, visiems mums šala nugaros ir vakar po pietų jau jos pradėjo šalti. Ir uh, Praktiškai kailinių reikia, jau dabar kolegė, matote, apsirengusi yra. Taigi reikia užtikrinti priimtiną oro temperatūrą e, salėje e, ir e, dėl to gali kilti tiesiog grėsmė mūsų socialiniai, socialinės apsaugos sistemai, nes visi galim susirgti plaučių uždegimu ir angina. Jūs esate teisus, pons Kavada, tačiau dabar vis tiek žodis teiksiu ponai Koferatį. Nu, credo di poter riscaldare il clima. Ačiū, pirmininkė. Na, nežinau, ar man pavyks sušildyti visus. Šiaip ar taip, norėčiau pasakyti, kad šiame komitete jau buvo viena galimybė aptarti direktyvą. Ir mes jau turėjome galimybę išsameu per klausimus panagrinėti šią temą. Ir visą tai vyko prieš kalėdas. Na, o šiandien norėčiau žengti dar vieną žingsnį. Ir todėl kad jau buvo pasikeista nuomonėmis remiantis tuo dokumentu, kurį jums atsiunčiau ir kad jau buvo patikti pasiūlymai. Gal aš tik trumpai apibendrinsiu atskirus skyrius ir nes juos reikėtų šiandien susitelkti. Taigi patys svarbiausi dalykai. Pirmiausia, teisė nustatyti akcininkus ir palengvinti informacijos perdavimą e, tarpininkams. Dėl, vikslavi, dėl balsavimo tikslų. Antrasis skyrius yra susijęs su institucinių investuotojų ir turto valdytojų skaidrumu, tai yra dėl patarėjų skaidrumas ir skaidrumas dėl apmokėjimo direktoriams. Na, o paskutinis dalykas tai yra asmenų e, sandorių čekiai. Manyčiau, kad mums čia reikėtų padaryti pabaigti nagrinėti šią direktyvą, kad ji taptų visos sistemos sudėtinė dalimi, kad tai būtų išsami sistema dėl įmonių valdysenos, nes tai yra labai didelis klausimas, e, į kurį yra įtraukta ir įmonių socialinė atsakomybė. Ir Mes kalbame ir apie 1994 metų dokumentą. Kai kalbame apie akcininkus, tai reikėtų turėti galvoj, kad turi būti įtraukti ir kiti suinteresuoti subjektai, tame tarpe vartotojai. Šiaip ar taip, mes visi kartu žengėme tokį pirmąjį žingsnį. Na, o dabar norėčiau išsameu uh, pristatyti kiekvieną skyrių. Dėl asmens duomenų apsaugos aš esu pateikęs daug pasiūlymų dėl pakeitimų, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas vyktų pagal nacionalinius teisės aktus ir pagal direktyvą dėl asmens duomenų apsaugos. O šioje e, direktyvoje kiek įmanoma ribojamas asmens duomenų perdavimas, siekiant tos duomenys kuo geriau apsaugoti, juk tai yra piliečių teisė. Dėl informacijos perdavimo komitetams jūs tikriausiai žinote, kad Tai yra susijęs su tarptautiniais veiksmais, dėl akcin... reikia užtikrinti akcininkų balsavimų teisės ir dėl to E, sustiprinau, sugriežtinau šias nuostatas dėl informacijos pateikimo apie įmonių akcininkus, ypač jeigu to prašo tarpininkai. Komisijos nuomonė e, šios informacijos pateikimas turi būti skaidrus ir nediskriminuojantis. Kalbant apie ilgalaikius akcininkus, siūliau valstybėms narėms parengti lankščius mechanizmus, kurie padėtų uh, užtikrinti, kad dauguma akcininkų būtų ilgalaikiai, o ne trumpalaikiai, juk pagaliau pačios direktyvos tikslas yra skatinti įmonės uh, turėti ilgalaikę perspektyvą. O ne vadovautis trumpalaikiu požiūriu. Dėl institucinių investuotojų e, ir kitų skaidrumo, tai reikėtų sustiprinti skaidrumo vaidmenį ir e, tai padaryti komisijos pasiūlymą, ypač dėl institucinių investuotojų ir kitų asmenų. Reikia užtikrinti, kad instituciniai investuotojai ir turto valdytojai ir įgaliotieji patarėjai turi vadovautųsi aiškiai nustatytomis elgesio taisyklėmis. Ir vienas iš jautresnių dalykų yra direktorių apmokėjimas. reikalinga tvari politika šiuo atžvilgiu ir reikalingas tvarus jos įgyvendinimas. Tai yra be galo svarbu, jeigu norime užtikrinti mūsų verslo tinkamą valdymą, atsižvelgiant ar susitelkiant į ilgalaikį įmonių konkurencingumą, kurį minėjau anksčiau. Mums reikėtų pasinaudoti e, mokėjimo politiką ar kompensavimo politiką Taip pat labai svarbu, kad direktoriai balsuotų dėl e, tinkamų patikrinimo priemonių gyvendinimo. Įtraukiau kai kuriuos pakeitimus, kad atlyginimų politika taptų skaidresnė. Viena iš galimybių valstyb... darbuotojams išsakyti savo nuomonę dėl mokėjimų algų politikos irgi yra numatytas reikalinga ne tik autonomija, autonomiškumas akcininkams, bet reikia suteikti vaidmenį ir įmonės darbuotojams. skirtingas e, direktorių darbo užmokestis e, gali būti numatytas susijęjant su akcijomis, bet taip reikėtų padaryti, kaip e, ilgalaikės tinkamos valdysenos skatinimo priemonę ir tai turėtų būti padaryta skaidriai. Reikia imtis tų veiksmų, kurie prisidėtų prie skaidrumo taip, kad būtų užtikrintas įmonės ilgalaikis konkurencingumas ir kad būtų galima įveikti ribojimus, apribojimus ir rizikas susijusias su trumpalaikiu pelno gavimu. Ilgalaikis skaidrumas labai svarbus, tačiau reikalingos taisyklės, kurios tiktų skirtingoms e, įmonėms, skirtingoms įmonių valdymo formoms. Reikia atsižvelgti į visas skirtingas situacijas, kokios yra valstybėse narėse ir e, nesukurti tokių prieštaringų sąlygų ar nepadaryti žalos Nenorime akcininkams suteikti per daug galių. Reikia, kad būtų labai aiškiai nustatyta, kas akcininkų susirinkimuose turi teisę balsuoti. Ir taip pat šiame dokumente, kaip per ankstesnės diskusijas paaiškėjo, yra gana jautrių klausimų ir esu pasirengęs aptarti šiuos klausimus su kolegomis. Pradėsiu nuo šešėlinių pranešėjų, po to diskutuosime su tais, kurie pateikė pakeitimus ir mūsų tikslas yra subalansuoti dokumentą ir rasti veiksmingus sprendimus. Ir paskutinis dalykas yra susijęs su labai svarbia užduotimi, labai svarbia šios direktyvos funkcija. Uh, mums reikėtų sustiprinti šią direktyvą, ginant parlamento prerogatyvas. Todėl e, labai naudinga būtų pasitelkti deleguotosius aktus ir įgyvendinimo aktus. Mes kalbame apie labai svarbę temą ir įmonių valdysena turėtų būti nukreipta į į pažangą, į priekį ir visos teisės turėtų būti subalansuotos. Turiu galvoje suinteresuotus asmenis, akcininkus ir visus kitus. Dėl e, terminų, dėl tvarkaraščio, šeši, kaip teigia šešėliniai pranešėjai, mes nutarėme šiek tiek nukelti datą, iki kurios reikėtų pakei, pateikti pakeitimus ir dabar tai bus vasario penktą dieną. Na, nelabai daug laiko, tačiau vis tiek turėsite šiek tiek daugiau laiko apgalvoti pasiūlymus dėl pakeitimų, dėl kiekvieno atskiro skyriaus. Taigi tokie yra planai, tokie terminai. Manau, kad labai svarbu turėti tas kelias papildomas dienas, kad būtų galima geriau atlikti darbą. Tuo pačiu e, nereikia taip jau labai laikytis to plano Pakeitimus prašom pakei, pateikti iki vasario penktos dienos, jie bus varstomi mėnesio pabaigoje, vasario pabaigoje ir manau, kad komitete bus balsuojama kovo pabaigoje. Taigi, tiek dabar esu pasirengęs išklausyti jūsų nuomonę ir jūsų pasiūlymus dėl pakeitimų. Ačiū. Norėčiau priminti kolegoms, kad šiek tiek atsiliekame nuo darbo tvarkės. Ir laiko turime labai nedaug, nes pusė dvylikos pas mus ateina Latvijos teisingumo ministrė. Taigi turėtumėme pasišildyti, susitelkdami labiau ties e, diskusijomis. Ir žodis dabar komisijos atstovė Jonai Sikorei Pitnebai. Ačiū. Norėčiau padėkoti Sergio Gaetano Koferati už puikų pranešimą dėl komisijos pasiūlymo. Esame labai dėkingi pranešėjui už jo išsakytą paramą šiai svarbiai iniciatyvai, kuria bandoma labiau per ilgesnę laiko perspektyvą įtraukti akcininkus įmonių valdymą, taip pat daugiau surasti ilgalaikę perspektyvą vertinant įmonių valdyseną. Yra daug pranešimų, kurie yra tikrai labai naudingi ir papildys komisijos pasiūlymą. Ir aš norėčiau dar pabrėžti, kad komisijoje diskusijos kartais tampa sudėtingos, yra klausimų, kurie sudėtingi valstybėms narėms. Taigi bendrai tarybos diskusijose uh, bandoma sumažinti ambicijų lygį siekiant galimo bendro kompromiso. Taigi mūsų vertinimu labai svarbu, kad Europos parlamentas išliktų ambicingas, tačiau tuo pat metu nepamirštų ir lankstumo tam, kad būtų pasiektas politinis susitarimas dėl šio klausimo. Ir dar du dalykus norėčiau išryškinti. Mes pranešime matėme siūlymų susijusių su tuo, kad reiktų labiau įtraukti darb, darbuotojus ir kitus interesuotus asmenis. Komisijos vertinimu mes nenorėtumėme, kad diskusijos Europos parlamente būtų sutelktos per daug ties darbuotojų dalyvavimu. Mes puikiai žinome, kad klausimas yra delikatus ir jautrus valstybėms narėms, tačiau yra labai skirtingos tradicijos valstybėse narėse šioje srityje ir mes matome, kad tą sakome atsižvelgdami į ankstesnius panašius klausimus ir jų svarstymą. Taip pat, aišku, pripažįstame, kad tai yra svarbu ir kad tas klausimas iškyla įvairiuose kontekstuose, ne tik kalbant apie akcininkų teisų direktyvą, bet ir kitose bendrovių, teis, bendrovių bendrovės įmonių teisės ir įmonių valdysenos diskusijose. Taigi aš manau, kad bendrai mes galbūt galėtumėme padiskutuoti apie darbuotojų dalyvavimą, kalbant apie akcininkų įtraukimą įmonių valdymą. Tos diskusijos turėtų būti platesnės, turime pakalbėti su valstybėmis narėmis ir panašiai, bet ne tik kalbant konkrečiai apie šią direktyvą. O dabar pasiūlymas numatyti papildomus mechanizmus tam, kad e, skatintumėme ilgalaikę, ilgalaikius akcininkus. Šios, šie siūlymai yra svarbus, tačiau labai svarbu atidžiai peržiūrėti šį šios papildomus mechanizmus, nes tie mechanizmai gali turėti padarinių, pavyzdžiui, dvigubo balsavimo teisės. Mes matėme, kad tai yra taikoma kai kuriuose valstybėse narėse ir kartais tai susilaukia nemažai kritikos. Taigi kaip ir gerai apie tai pamastyti, tačiau labai svarbu įvertinti skirtingus tuos mechanizmus ir kai kurie mechanizmai kaip ir geri, pavyzdžiui, dvigubo balsavimo teisė ir panašiai Tačiau noriu dar pasakyti, kad mes e, žiūrėsime, kokios gali būti paskaitos ilgalaikiams akcininkams ir šių metų pabaigoje mes paskelbsime ataskaitą apie tai, kaip skatinti labiau atsakingas investicijas, ilgalaikės investicijas, vyks viešos konsultacijos, kurios prasidės pavasarį, gal net ir anksčiau, ir iki metų pabaigos jau bus parengta komisijos ataskaita, kur bus labai atidžiai pasvarstytas tas klausimas. Taigi mes e, tikrai svarstysime paskatas ilgalaikiams akcininkams. Taip pat suprantame, kad ir ekonomikos reikalų komitete vyksta darbas, matėme ten irgi pakeitimų, kurie buvo pasiūlyti ekonomikos reikalų komitete. Kai kurie iš jų mums e, kelia tam tikrų problemų, mes labai atsargiai juos vertiname, Taip pat e, laukiame jūsų komiteto pakeitimų ir mielai juos aptarsime ir visuomet esame pasirengę mm, išsakyti savo nuomonę, esame pasirengę jums padėti ir dar kartą dėkojame e, ponui Sergio Gaetano Koferati. Ačiū. Pone Vikstrėm. Ačiū, pirmininkė. Mhm. Labai malonu vėl dirbti Teisės reikalų komitete, čia matyti naujų bičiulių. Uh, naujų senų bičiulių ir naujų draugų, kadangi esu nuomonės referentė, Alde e, koordinatorių šių klausimų, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą ir už bendras pastangas mūsų visus sušildyti. Iš dalies jums kaip ir pavyko. Nes e, klausimas yra labai įdomus. Aš bandžiau susipažinti su pasiūlymais, tačiau teks dar labiau pasigilinti ir susitikti su įvairiais suinteresuotais asmenimis prieš man galutinai apsisprendžiant dėl šio pasiūlymo. Tačiau aš tikrai aiškiai suprantu tą bendrąjį požiūrį. Komisijos ketinimas ir tikslai yra labai geri. Man patinka tai, kad norima skatinti ilgalaikių akcininkų įsitraukimą į įmonių darbą. Taip pat džiaugiuosi, kad siekiama numatyti daugiau skaidrumo tai galbūt ne tikslai, bet būdai, kaip tų tikslų pasiekti, būtent juos gal mes turėtumėme detaliau aptarti. Ir taip pat iš esmės patobulinti tą pasiūlymą. Jeigu man reiktų balsuoti dabar dėl komisijos pasiūlymo, toks, koks jis dabar yra mums pateiktas, dėja, turiu pripažinti, kad aš siūlyčiau savo frakcijai atmesti tą siūlymą. Uh, Tačiau vis tiek esu įsitikinusi, kad vienintelis e, kelias, vienintelis būdas yra mums dirbti kartu ir ieškoti bendro sprendimo, kad e, tas pasiūlymas e, patobu, būtų tobulesnis. Ir esu įsitikinusi, kad įdėjus nemažai darbo galiausiai mums pavyks parengti tokį pranešimą, kuris būtų primtinas, tačiau, kaip jau sakiau, iš esmės reikia keisti tekstą. E, aš nesu įsitikinusi, kad Europos įmo, įmonėms Europoje siekiant skatinti jų konkurencingumą reikia tokių labai detalių taisyklių, kurias primestų teisės aktų rengėjai. Aš manau, kad ir taip to jau yra per daug mūsų įmonėms. Taip pat nesu įsitikinusi, kad mes skatinsime akcininkų įsitraukimą, reikalaudami įmonėms renkti įvairius dokumentus, Man čia akivaizdi rizika, kad mes padarysime tai, ko bandėme išvengti. Pirmiausia, mes sukursime daug biurokratijos ir popierizmo. Ir taip jau Europos įmonės yra apsunk, apsunkintos tuo popierizmu. Akcininkai patys turi norėti įsitraukti į įmonių darbą, bet jiems niekas neturėtų primesti to, rengiant kažkokius tai politikos dokumentus. Ir tie, kurie mane prisimena, žino, kad aš esu arši federalistė ir pritariu europiniams sprendimams. Ir manau, kad daugeliu atveju verslo įmonėms kur kas lengviau, kai yra vienas bendras ES teisės aktas, o ne 28 skirtingi. Tačiau vis tiek aš nematau šių pasiūlymų, šių pas, šiuos pasiūlymus pagrindžiančių argumentų, pavyzdžiui, dėl atlyginimo, direktorių atlyginimo. Aš manau, kad tai turėtų būti garantuota teisė, būtent akcininkams tarti žodį dėl direktorių atlyginimo, tačiau kam mums dabar reiktų primesti labai detalę nuostatą dėl to, kaip tiksliai to, to pasiekti ir kodėl čia reikia iš vis tą daryti. Nors įvairių spalvų populistai atlyginimo, direktorių atlyginimo klausimų, klausimo pagrindų užsidirba papildomų balsų, tačiau ar tikrai kas nors galėtų realiai tvirtinti, kad šiek tiek pakeitus direktorių atlyginimą pagerės ES įmonių darbas pasaulinėje ekonomikoje? Žinoma, kad ne. Svarbus veiksnys yra štai koks, kokių strateginių sprendimų turi priimti įmonės. Ir mes turime įmonėms leisti dirbti, vykdyti verslą, palikti jiems laiko tą daryti, o ne versti juos e, pildyti kažkokius tai dokumentus ar blankus, kuriuos jiems primeta perdėm ambicingi politikai Europos Sąjungoje. Mes turime su... pasirūpinti, kad akcininkai būtų suinteresuoti kur kas svarbesniais dalykais, o ne tokiais simboliais kaip direktorių atlyginimas. Dabar kalbant apie akcininkų identifikavimą, aš manau, kad uh, tai galėtų sukurti pridėtinę vertę Europos lygmenių, tai galėtų galbūt būti tas rytis, kur mes galėtumėme patobulinti šiek tiek tekstą. Dėl susijusių šalių sandorių. Aš manau, kad tas pasiūlymas yra perdėm detalus. Įsivaizduoju, kad pasiūlymą įkvėpė gera valia noras apginti mažumų akcininkus. Uh, mažuosius smulkiosius akcininkus, tačiau dabartinė savo forma tas reglamentas tik dar labiau apsunkins įmonės Europoje. Ir tai dar labiau pakenks mūsų ekonomikai. Ir sumažins augimo perspektyvas. Kolegos, aš norėčiau, aš norėjau būti pozityvesnė, savo pasisakymę šiandieną, tačiau bent jau galiu pažadėti, kad dirbsiu labai konstruktyviai, siekiant tobulinti pasiūlymą kartu su jumis visais ir atvirai kalbant, ponė Koferati, aš tikrai jums nepavydžiu, kadangi jūs esate pranešėjęs tokiu labai sudėtingu klausimu, tačiau esu įsitikinusi, kad mums pavyks, jums pavyks mus visus suvienyti, kad galiausiai būtų pateiktas toks pasiūlymas, kuris atspindėtų mūsų skirtingas nuomonės ir kad mes galėtų, galėsime užsitikrinti didelę šio parlamento paramą. Ačiū už ketinimus ir laukiu tolesnio darbo su jumis. Uh, thank you very much. Uh, we have a list of five... Yra dar penki kalbėtojai sąraše, liko apie dešimt minučių, taigi nepamirškime to. Pirmiausia, ponė Nibler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch Ačiū, pana pirmininkė. Noriu pirmiausiai padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą, už galimybę jį apsvarstyti. Atsižvelgiant į tai, kad laiko turime nedaug, kalbėsiu trumpai, norėčiau įvertinti pasiūlymą ir problemas iš savo šalies perspektyvos ir atkreipti e, dėmesį į tuos sunkumus, kurie mums kyla dėl šio pasiūlymo Vokietijoje yra 900 įmonių, kurių akcijomis prekiaujama biržoje 60 procentų įmonių yra smulkios, turi vieną arba du valdybos narius ir <clears throat> čia manau, kad ir kitose šalyse didžiąją dalį įmonių sudaro mažos ir vidutinės įmonės, tai yra klasikinis smulkusis verslas. Vakar ir šiandien e, diskutavome apie biurokratijos mažinimą, biurokratinės naštos mažinimą smulkiam verslui ir šią direktyvą tvirtinant, reikia tai turėti omenyje, kuo daugiau bus skaidrumo, tuo mažiau biurokratijos, todėl reikia labai įdėmiai pasverti, kokiuose sritise mūsų sprendimais ta biurokratija būtų mažinama, kokiuose ne. Man susidaro įspūdis, kad pono koferatį pranešimo biurokratijos našta būtų tik tai didinama, o ne atvirkščiai. Dar vienas pastebėjimas susijęs su. su E, komisijos pasiūlymo nuostatų nebuvimu šiame pranešime yra susijęs su tuo, kad Vokietijoje veikia dualinė sistema, yra ne tik įmonės valdyba tačiau, ir akcininkai, tačiau taip pat ir e, stebėtojų taryba, tai yra institucija, kuri dalyvauja priimant įmonėje sprendimus. Ir šios trys institucijos, tai yra stebėtojų taryba, akcininkai ir, akci ir valdyba, E, šios trys institucijos yra aiškiai pasiskiršiusios vaidmenimis, o e, komisija savo pasiūlymu bando visiškai pakeisti tą vaidmenų ir įtakos pasiskirstimą. Aš noriu pasakyti, kad per pastaros dešimtmečius ta dualinė sistema Vokietijoje veikia tikrai gerai, e, todėl aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus, atkreipdama dėmesį į tai, kad būtina atskirti įmonių veikimo sistemas atskirose valstybėse narėse, e, skirti mono sistemą ir dualinę e, sistemą. <clears throat> Kalbant apie valdybos e, nariams mokamą atlyginimą, Vokietijoje atlyginimo dydį nustato stebėtojų taryba ir aš nelabai suprantu, kodėl dabar atitinkamą sprendimą dėl vadovo atlyginimo turėtų priimti visuotinis akcininkų susitikimas rinkimas, kalbant apie mokėjimus e, e, ir mokestis pavadimus naujai atsirandančioms įmonėms, tai jeigu e, atitinkamus sprendimus taip pat čia turėtų priimti visuotinis akcininkų susirinkimas, tai sprendimo priimimo procesai užtruktų žymiai ilgiau nei dabar. Aš kaip kolegė Vikstriom uh, kritiškai vertinu šį pasiūlymą ir ponė Koferatė tikrai jums nepavydžiu, nes bus labai sudėtinga susitarti dėl bendros pozicijos komitete ir e, tikrai nekantri laukiu galimybės, kada pateiksiu savo pakeitimų pasiūlymus ir toliau galėsime svarstyti jūsų dokumentą. Ačiū ponai Fosui žodis. Labai ačiū. Aš suprantu tas intencijas, kuriamis grindžiamas e, šis pakeitimas, tačiau tikrai nemanau, kad siūlomas kelias yra tinkamas, priimtinas. Manau, kad šią direktyvą reikėtų įtraukti į e, naikinamų direktyvų sąrašą, kurį yra parengusi komisija. Kolegė Nibler jau pakankamai smulkiai viską pristatė ir kyla labai daug įvairių klausimų, pavyzdžiui, susijusių su tuo, kaip reikia elgtis su verslo paslaptimis ir ar sprendimai e, turėtų būti veiksmingiau greičiau priimami visuotinio akcininkų susirinkimo, nes tai kainuoja daug daugiau lėšų ir ką turėtume daryti su darbuotojų e, įtaka priimamiems sprendimams darbuotojų teisėmis. Aš manau, kad atskiriems investuotojams tokie dalykai apskritai netgi nerūpia akcininkams, jie pasitikė įmonių vadovybę, o vis tiek dažniausiai viskas priklauso nuo tų akcininkų, kurie turi akcijų daugumą. Taigi manau, kad reikėtų labiau atkreipti dėmesį į valstybėse narėse susiformavusias istorinės tradicijas įmonių valdymo, o e, čia manau, kad reikėtų nuo įgyvendinamų teisės aktų taip pat perėti prie deleguotų teisės aktų ir ypač e, trečiojo straipsnio dalis nuo A iki D reikėtų įdėmiau e, panagrinėti, nes juose kalbama apie prievalę teikti informaciją ir ten nėra jokio skirtumo e, tarp vardinių akcijų ir įprastinių akcijų. Taigi e, trečiojo straipsnio D dalyje reikėtų aiškiau viską išaiškinti, kas yra susijęs su finansiniais dalykais, išlaidomis. Taigi, E, manau, kad čia reikėtų pateikti aiškesnės formuluotės. Dar turėčiau labai daug pastabų, tačiau e, bet kokiu atveju e, manau, kad kalbant apie išlaidas reikia nepamiršti ir atsakomybės klausimo ir šį aspektą reikėtų labai konkrečiai išnagrinėti ir išspręsti, aiškiai paskirstant atsakomybę už informacijos teikimą arba neteikimą ir e, e, taip pat tarptautinių koncernų kontekste, manau, reikėtų e, išspręsti ir su vartojimomis kalbomis susijusius klausimus ir problemas ir tikrai per tokį trumpą laiką mes visų šių aspektų negalėsime išsamei aptarti, todėl aš tikrai labai skeptiškai vertinu šios direktyvos turinį. Thank you, uh, Mr. Zviefka. Ačiū, ponas Zviefka. Dawcą cieniem e, przy e, tym... E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu šešėlinis pranešėjas mano kolega Toti, tiksliau iš APP frakcijos yra šešėlinis pranešėjas, jis šiandien negalėjo atvykti, taigi prašė, kad aš perduočiau jo pastabas. Dauguma pastabų, kurias parengė mano kolega, jau buvo minėta, apie tai kalbėjo ir Cecilija, ir Aksel Vos, kiti kolegos, tai aš gal nekartosiu tų pastabų, nes laiko turime labai nedaug, kaip sakė pirmininkas. Kalbant apie komisijos pasiūlymą ir pranešimą, aš tikrai labai vertinu pono Koferati darbą, tačiau turėčiau pasakyti, kad mūsų pozicija yra labai kritiška. Uh, šio pranešimo ir pasiūlymo atžvilgių. Labai sudėtinga tai įgyvendinti, jeigu norime palengvinti įmonių veiklą ir darbą. Kaip mes pridėdami papildomai biurokratijos, papildomų administracinių reikalavimų, palengvinsime MVI, tarkim, darbą. Tiesiog čia yra geros idėjos maišomos su blogomis idėjomis mes norime įtraukti ilgalaikius akcininkus. Taip, tai yra labai, tą padaryti būtų labai naudinga, tačiau mes viską čia sumaišome, mes kalbame ir apie akcininkų dalyvavimą, apie darbuotojus. Šioje direktyvoje yra galybė kitų klausimų susijusių su darbuotojų teisėmis, balsavimo teisėmis, direktorių atlyginimais ir panašiai, mano manimu, labai neteisinga yra viską sumesti į vieną puodą. Reikalingas e, galbūt pranešimas konkrečiai tik tai apie akcininkų įtraukimą. Ir toks pranešimas būtų labai naudingas ir geras, tačiau mes negalime čia kalbėti apie papildomus reikalavimus ir prievolės įmonės. Kolegė Nibler kalbėjo apie dvigubą sistemą susijusią su priežiūros, įmonių priežiūros valdybų darbu. Mano manimu, kiekvienose valstybėse tai jau veikia ir tai yra tas organas, kuris vaidina labai svarbu vaidmenį, ta priežiūros valdyba. Nes būtent akcininkai įgalioja tą valdybą veikti ir mes, aišku, matome, kad tai yra ta valdyba, ta, ta, tas organas, kuris parengia įvairius sprendimus. Ir galbūt ta valdyba ir turėtų priimti tokius sprendimus, pavyzdžiui, dėl atlyginimo ir panašiai, kas e, trejus metus, tarkim, įmonės viduje yra priimama nauja atlyginimų politika ir panašiai. Taip pat e, labai svarbu, kad mes čia kalbame apie privačias įmonės, privačias įmonės, kurios veikia laisvoje Europos rinkoje ir kalbame apie atlyginimus tose įmonėse, tai čia yra grinai laisvos rinkos veikimo taisyklės, kurios turėtų galioti labai svarbu, kad svarbiausia vaidmenį užimtų rinkos taisyklės. Ir aišku, tos įmonės iš tiesų turi savas sistemas, jos atitinkamai pagal tas sistemas veikia ir jeigu mes vietoj to, kad joms padėtumėm, mes tik tai dar kišame daugiau pagalių į ratus. Uh, Ir tikrai yra daug pastabų, mes pasiūlysime labai daug pakeitimų ir tikimės, kad galiausiai parengsime tokį projektą, kuris bus primtinas ir jeigu jis nebus primtinas, dėja teks balsuoti prieš jį. Pirmininkas, ačiū. E, ponas Diuran. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Jūs prašėte kalbėti labai trumpai. E, tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ponio Koperati pranešimą vertinu ne taip jau kritiškai. Jisai tiesiog parengė pranešimą apie komisijos pasiūlymą ir aš jį labai sveikinu, nes savo pranešime jis tikrai bandė kažką patobulinti ir šios diskusijos šiandieną rodo, kad tas pranešimas ir ta direktyva yra būtina, būtinos. Labai svarbu kažkaip bandyti įvesti kokią tai logiką tam, kad uh, finansinę trumpalaikę logiką tam, kad nebūtų sunaikintos ir nužudytos įmonės Europos Sąjungoje. Ir, ir po to jau reikalinga vidutinės trukmės ilgalaikė perspektyva. Nes, tarkim, tikrai negali būti taip, kad darbuotojai uždirba labai mažai lyginant su tai, kiek kokį pelną gauna ta įmonė. Taigi, uh, Turime kalbėti apie atitinkamą logiką, dviejų, trejų metų investicinę gražą. Labai svarbu, kad kapitalas būtų paskirstimas atitinkamai atsižvelgiant į vidutinės trukmės ilgalaikę perspektyvą. Tai yra labai svarbu, kalbant bendrai apie ES ekonomiką ir bandymus atkurti pramonę Europoje. Iš tiesų, naudin, ne, yra pavojinga numatyti, įvesti papildomai biurokratijos ir buvo pasakyta, kad biurokratija maitina populistus, bet aš norėčiau pasakyti, kad e, realiai mes nežinome, kokio, kokiomis sąlygomis investuoja žmonės ir kokie yra direktorių atlyginimai ir panašiai. Taigi aš tikrai, aš pasisakyčiau už daugiau skaidrumo. Uh, Ir svarbu, kad šiame pranešime mes kažkaip bandytumėme išsiaiškinti, kaip reikia investuoti Europoje. Ir būtent, aš neminėsiu to, kas jau buvo pasakyta ir pabaigai tik tai dar pabrėšiu, kad visą tai, ką savo pranešime surašė ponas Koferati, jis būtent ir bandė kalbėti apie ilgalaikę perspektyvą. Ir kai mes kalbame apie biurokratiją, kalbame apie tai, kad įmonėms yra primetamas popierizmas. Tačiau valstybė užsijima visišku popierizmu, nes nuolatos reikalaujama reikalaujamos ataskaitos iš, įmo, iš įmonių ir ilgalaikių investuotojų. Ir manau, kad dabar įmonės daugiausia laiko ir skiria tam, kad jos turi rašyti tas ataskaitas valstybei, vietoj to, kad užsimtų realiu savo įmonės darbu. Taigi nekalbėkime apie biurokratiją, nes pirmiausia, biurokratija uh, už biurokratiją yra atsakingi finansi, finansininkai. Na ir dar vienas dalykas. Kai kalbame apie biurokratiją, mes e, puikiai žinome, kaip e, bandoma investicijose gauti kuo galima didesnę gražą. Ir dažnai nepriklausomai nuo, nuo to, e, ar tos biurokratijos yra daug ar mažai, vis tiek uh, E, daugiausia sunkumų yra su e, finansais ir su mokesčiais. Ir tikrai mes parengsime pranešimą e, būtent šiuo klausimu, būtent, kad įmonėse kiekvienoje valstybėje mes turime žinoti, kiek yra darbuotojų, kokia yra apyvarta ir kiek sumokėta mokesčių kiekviena įmonė. Tokiu būdu mes galėtumėme aiškiai žinoti, kur buvo daromos investicijos, kokia yra darbuotojų situacija ir kaip yra skirstomas pelnas ir panašiai. Tai būtų labai svarbus elementas, bandant atsisakyti tos trumpalaikės vizijos, kalbant apie mokesčius, nes tai yra dar blogiau nei kalbant apie apie kitas problemas, nes tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti investicijas. Ir kai pirmininkas Junkeris paaiškino, kad labai svarbios investicijos Europoje ir kad sudėtinga jų surasti, tai aš manau, kad mes, e, jeigu sutvarkysime šią sistemą, gausime tikrai labai nemažai pajamų. Ačiū. Pone Hautala, ministras jau laukia. Pasistengsiu kalbėti labai konkrečiai ir susis, susitelksiu ties susijusių šalių sandoriais, tai yra 9c straipsnės. Nes tas modelis, kuris dabar yra dokumento projekte pasiūlytas, turi būti patobulintas. Ir man kelia nerima tai, kad susijusių šalių sandoriai, taip kaip jie yra apibriežti dabar, apriepia tuos sandorius, kurie yra įmonės įprasta veikla. Ir jeigu įprastas įmonės sandoris laikomas kaip susijusių šalių sandoris, tai tai gali labai apsunkinti įmonės veiklą ir net neproporcingai apsunkinti. Tikiuosi, komitetas išnagrinės tai, kad būtų nurodyta įmonė arba įmonių grupė, kurios turi dešimtis arba tūkstančius e, akcininkų ir ta įmonė ieško žaliavų e, ir, pavyzdžiui, perka iš akcininkų ir tai sudaro 1 procentą įmonės turto. Ir jeigu tie sandoriai tikrai turi būti viešai paskelbti ir jeigu tikrai turi būti atlikta susijusių šalių, atlikta susijusių šalių vertinimas, tai reikėtų pagalvoti apie visą struktūrą. Gali būti šimtas 100 ar tūkstantis tokių įprastų susijusių sandorių su akcininkais ir prašom labai atidžiai panagrinėti tai, kad neapsunkintume įprastos įmonių veiklos. Ačiū, ponė Koperatė. Neįmanoma misija jums tenka labai trumpai apibendrinti viską. Ačiū. Tikrai labai trumpai kalbėsiu. Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems kolegoms e, už tai, ką pasakė, už tai, kokius pasiūlymus pateikė, už nuomonės. Ačiū. Turėsime galimybę visą tai aptarti. Aišku, užduotis nelengva, nes nuomonės, kurios, kurios buvo išsakytos, kartais labai skiriasi. Norėčiau pasakyti kolegoms tris dalykus. Pirmasis. tai konkurencingumas ir rinka. Manau, kad reguliuojama rinka yra veiksmingai veikianti rinka. Taigi e, tos taisyklės turi būti naudingos. Ten, kur nėra taisyklių, ten prasideda nesažininga konkurencija tarp įmonių. O mums reikia, kad Europa taptų konkurencingesnė. Antras dalykas yra susijęs su skaidrumu. skaidrumas reikalingas tam, kad būtų galima suprasti tikrovę. O trečias dalykas yra ilgalaikė perspektyva. Turime skatinti tokį elgesį, kuris e, remiasi ne tik trumpalaikė nauda, trumpalaikių pelnų. Reikia, kad požiūris būtų labiau teigiamas, kad tos įmonės, kurios investuoja, kad jos e, lauktų investicijų ilgalaikė prasme, ilgalaikės gražos siektų. Taigi ačiū Jums visiems, laukiu Jūsų pasiūlymų dėl pakeitimo iki vasario 5 dienos. Pakeitimus aptarsime vasario 23-24 dieną ir tikėkimės, kad kovo 24 galėsime balsuoti komitete. Ačiū, ponios ir ponai turime pakeisti savo programą Ir dabar šį tai, kas liko dar padaryta, bus perkelta į popietinę mūsų posėdžio dalį. Taigi, pirmiausiai mes dirbsime pagal popietinę programą, o po to pereisime prie tų klausimų, kurių dabar nespėjome aptarti popietinė mūsų posėdžio dalis bus trumpesnė nes 34 klausimo nagrinėjimas bus atidėtas, kadangi pranešėjas susirgo. Taigi, ačiū Jums. O dabar mums didelė garbė pasveikinti e, ministrą Rasnačį.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 Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, teskime mūsų darbą. Dabar yra mūsų darbo tvarkės 29 klausimas. Norėčiau pasisveikinti su Latvijos teisingumo ministru ponu Rasnačiu. Mes tikrai jūs labai šiltai sveikiname, nes salėje šalta ir laukiame jūsų pristatymo. Jūs tikriausiai pristatysite savo pirmininkavimo programos prioritetus, akcentus. Ačiū. Gerbiamasis pirmininkė, gerbėmieji Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didelė garbė šiandien būti su jumis ir pristatyti pirmininkaujančios Latvijos prioritetus teisingumo srityje. Dar didesnis malonumas pristatyti šiuos prioritetus savo gimtają latvių kalbą. Reikėtų pripažinti, kad Latvijai pirmininkavimas yra didelis iššūkis, Ne tik todėl, kad e, mes pirmą kartą vadovausime tarybos darbui, bet ir todėl, kad dabar ES susiduria su dideliais iššūkiais teisingumo ir saugumo srityse. Teisingumo ir saugumo sritys yra ypač aktualios po išpolių Prancūzijoje, taigi pirmiausia norėčiau išreikšti užuojautą Lenkijos žmonėms. Prancūzijos žmonėms dėl tragiškų įvykių Paryžiuje. Pirmininkaujanti Latvija smerkė tokius radikalizacijos aktus, kad galėtume surasti visą Europą įtinkamus sprendimus, kaip kovoti su radikalizmu. Kitą savaitę Rygoje planuojame ministrų lygmenių surenkti diskusiją dėl bendrų priemonių, kaip kovoti su terorizmu teisingumo srityje. Europos Sąjunga turi imtis rimtų žingsnių pasinaudodama jau turimomis priemonėmis, kad galėtų veiksmingiau bendradarbiauti, kad būtų galima užkirsti kelią tokiems nusikaltimams, o jiems įvykus atlikti tyrimus. Taigi šie klausimai yra patys svarbiausia Latvijos darbo tvarkė. Reikėtų pabrėžti, kad dabar labai svarbu yra kovoti su terorizmu ir atlikti jo prevenciją. Tuo pačiu ES turi įstengti rasti ne tik veiksmingiausias priemonės, kaip kovoti su nusikaltimais ir terorizmu, bet užtikrinti pusiausvyrą, ieškant teisinių sprendimų kurie būtų pagristi bendromis Europos vertybėmis, tai yra asmenų orumu ir laisvę. Mūsų ES vizija yra tokia. Norėtume, kad ES veiktų sėkmingai, kad būtų konkurencinga pasaulio arenoje. Tikimės, kad teisingumo srityje teisingumo sritis prisidės prie konkurencingumo. Kitaip sakant, būtų galima pasakyti teisingumas augimui. Aš kaip teisingumo ministras esu atsakingas už teisingumo sritį. Ir norėčiau patikinti, kad teisingumas tikrai prisidės prie Europos konkurencingumo didinimo. Priemonės teisingumo srityje yra vis labiau siejamos su ekonominiu augimu, vystimu ir vidaus rinkos stiprinimu. Leiskite pabrėžti, kad bendraudarbiaudami su jūri komitetu, jos, jo kompetencijų srityje, mes eisime tuo keliu, kuris buvo apibrieštas nubriežtas tarybos gairėse 2014 metais. Mes kalbame apie teisingumą be sienų, kad būtų galima užtikrinti aukštą pagrindinių teisų apsaugos lygį ir padidinti abipusį pasitikėjimą mūsų teismų sistemoms kad būtų galima, kad ir kad visa tai prisidėtų prie Europos ekonominio augimo. Jūri komitetas šiuose srityse atlieka ypatingą vaidmenį, nes teisiškai stabili aplinka, teisinė sistema, kuri atitinka dabartinius poreikius ir aukštos kokybės, prisideda prie Europos žmonių geresnio gyvenimo ir esu įsitikinęs, kad geresnių rezultatų galime pasiekti bendradarbiaudami e, e, tarp Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos ir jūri komiteto. Per kitus šešis mėnesius mes ypatingą dėmesį skirsime keturiems prioritetams. Visų pirma, sieksime pabaigti uh, priekybos rinką. Antra, pasieksime pažangos, e, naikindami e, problema susijusia su dokumentų legalizavimo. Trečia, baigsime nagrinėti reglamentą dėl nedidelių ieškinių ir pasieksime sustarimo su parlamentu. O ketvirta, įgyvendinsime reformas dėl Europos susijusią su ES teisingumo teismo. Pirmiausia, dėl prekybos reformos. Pirmininkaujant Italijai buvo pasiekta didelės pažangos, vyko trys trišalės dėrybos ir mes esame pasiryžę baigti šią reformą per savo pirmininkavimą. Kad tai pasiektume, tai visų pirma bendradarbiausime su jumis ir norėtume skirti daug laiko techniniam darbui, kad būtų galima nustatyti tuos klausimus, kuriuos dar reikia išspręsti per trišalės dėrybas. Sieksime susitarimo Šiame kontekste norėčiau paminėti priekybos paslapčių direktyvą, kurią esame pasirengę aptarti su Europos parlamentu ir padarysime tai, kai tik Europos parlamentas bus pasirengęs tai padaryti. Antras dalykas e, dėl reikalavimų panaikinimo, dėl dokumentų legalizavimo e, reikia, kad piliečiai galėtų judėti laisvai ir pirmininkaujantį Latviją skirs ypatingą dėmesį šiam klausimui. Mūsų tikslas yra E, po ilgų ir sudėtingų diskusijų taryboje pasiekti ženklios pažangos. Mano nuomonė, teisiniai niuansai negali būti kliūtimi, trukdančia baigti darbą dėl šio teisės akto, kuris turi papildomą vertę ES lygmenio. Vienas, viena iš didžiausių problemų yra tai, kad skiriasi nuomonės dėl to, dėl kokių dokumentų reikia panaikinti legalizavimą. 2014 metais TVR taryba susitarė dėl atsargaus požiūrio ir buvo sutarta mm, netaikyti legalizavimo tik civilinės būklės dokumentams. Ir praktinė prasme reikėtų pagalvoti, ar nebūtų galima taikyti šio reglamento ir kitiems dokumentams, kad būtų galima dar labiau padidinti abipusį pasitikėjimą mokėjimą. Mes ir toliau dirbs, atliksime politinį ir techninį darbą kad būtų galima pasiekti susitarimo taryboje ir padaryti tai kuo greičiau. Darysime viską, kas įmanoma, kad pradėtume diskusiją su Europos parlamentu. Trečias mūsų prioritetas yra susijęs su nedidelių ieškinių reglamentu. Tai yra dar viena tema, dar vienas dokumentas, e, kai mūsų nuomonė teisingumas gali prisidėti prie augimo. TVR taryba e, savo poziciją patvirtino gruodžio mėnesį 2014 metais, taigi tikėkime, kad galėsime pasiekti susitarimo dar per Latvijos pirmininkavimą kad galėtume paskatinti bendradarbiavimą. Dalysimės su jumis visais diskusijų rezultatais tarybos darbo grupėse ir pateiksime jums išvadas. Ketvirtas prioritetas yra susijęs su teismo reforma. Pirmininkaujant Latvijai norėtume pasiekti greit, greitai pasiekti pažango šio klausimo. Kaip žinote, E, teisingumo teismas jau ir dabar e, neturi pakankamai pajėgumų, kad galėtų laiku išspręsti, išnagrinėti įvairias bylas. Taryba norėtų padidinti teisėjų skaičių. Kai Europos teisingumo teismas patikė pirminį pasiūlymą dėl šios reformos 2011 metais, bylų, neišnagrinėtų bylų skaičius teisme labai padidėjo. Ir kai kuriuose srityse e, įmonės laukia ilgiau kaip ketverius metus, kol teismas priima nutartį. Ir dažniausiai tokiais atvejais kartais net keliolika milijonų eurų yra užšaldomai ir tos lėšos negali būti investuotos į Europos ekonomiką, bet to jos negali būti panaudotos, e, kuriant naujas darbo vietas. Ir pirmą kartą Europos teisingumo teismas gavo prašymą dėl žalos atlyginimo todėl kad laiku nebuvo išnagrinėtos bylos, o tai jau yra didelė žala ES reputacijai. Turime visi kartu veikti ir rasti sprendimus. Dabar taryboje yra pateiktas galimas kompromisas dėl reformos, kuri padėtų geriausiai kaip įmanoma paskirstyti jau turimus ES teisingumo teismo išteklius. Ši reforma bus įgyvendinama trimis etapais. Manoma, ją baigti 2019 metais. Pirmame etape bus e, e, teisėjų skaičius padidintas iki 12 ir Europos parlamentas jau tam pritarė. Antrame etape E, civilinių paslaugų tribunolas prisijungs, tai bus dar padidintas teisėjų skaičius, o trečiame etape likusios devyn, dar bus įsteigtos devynios e, teisėjų pareigybės. Pirmininkančios valstybės narys pasiūlyme siūloma 25 procentais mažinti, lyginant su pradiniu teismo sprendimų išlaidas. Dabar ši reforma kainuos tik tai 0,01 procentą ES bendrojo biudžeto lėšų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jeigu ši reforma nebus įgyvendinta, tai dėl to bus finansinių pasiekmių ES biudžetui kalbant ilgalaikė prasme. Jau dabar reikia galvoti apie ateitį ir ES ilgalaikį vystimasi bei konkurencingumą. Latvijos pirmininkavimo laikotarpiu planuojame ir toliau įgyvendinti bendro teismo reformą ir pradėti dėrybą su Europos parlamentu, kad būtų galima pasiekti susitarimo dėl šios reformos įgyvendinimo. Paraleliai turime pasiekti susitarimą tarp valstybių narių dėl metodikos arba procedūros, kaip tie papildomi teisėjai, pagal kurią bus skiriami papildomi teisėjai, bet tikėkime, kad šis klausimas bus sėkmingai išspręstas. Gerbimiai nariai, Be pabrėžtų klausimų pirmininkaujantį Latviją ir toliau dirbs prie tų dokumentų, kurie, dėl kurių jau buvo pradėta dirbti anksčiau ir už kuriuos yra atsakingas jūri komitetas. Tai yra dėl vienanarių bendrovių, dėl akcininkų direktyvos, ir mums šiais klausimais reikalingos ekspertų diskusijos, diskusijos politinį lygmenių, kad būtų galima įgyvendinti būtinas priemonės siekiant paspartinti šių klausimų sprendimą. Tuo pačiu dirbsime dėl autorių teisių klausimų e, kultūros ministerija Latvijoje yra atsakinga už autorių teisų klausimus ir mes toliau dirbsime lyčių lygybės klausimais. Už šios klausimus atsakinga socialinių reikalų ministerija Latvijoje. Mano nuomonė, visi šie klausimai E, kurie yra įtraukti jūri komiteto darbo tvarkiai, yra labai svarbus, jie taip pat svarbus visai Europai ir pirmininkaujantį Latviją aktyviai dėl, dirbs e, dėl visų šių pasiūlymų. Dėl TVR tarybos norėčiau iš padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą dėl nemokumo reglamento. Jis planuojama, kad jis oficialiai bus patvirtintas pirmininkaujant Latvijai, tuomet, kai teisininkai lingvistai baigs savo darbą dėl šio dokumento. Mano nuomonė, Europos sąjungos teisėkūros darbas dėl nemokumo direktyvos buvo puikus pavyzdys, kaip gali bendradarbiauti visos institucijos. Mums taip pat reikia rasti greitus sprendimus, kurie padėtų skatinti bendradarbiavimą Europoje. Pabaigai leiskite paminėti, kad dar vienas pirmininkaujančios Latvijos prioritetas visose sektoriuose e, yra glaudesnis bendradarbiavimas su rytų partnerystės šalimis. Manyčiau, kad galėtumėte tam pritarti, jog Europos augimas būtų sėkmingesnė, bus sėkmingesnės tuo met, kai mūsų kaimininės valstybės bus demokratinės ir vadovausis teisės viršinybė. Tikiuosi, kad ir per kitus šešis mėnesius e, galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Gerbėmiai nariai, pirmininkaujantį Latviją yra pasirengusi surasti kompromisus dėl pačių svarbiausių Europos piliečiams klausimų ir padaryti viską, kas įmanoma, kad visi kartu galėtume pasiekti greitai greitai pasiekti rezultatų, tačiau tie rezultatai turi būti ir kokybiški. Jūri komiteto ir tarybos bendras darbas yra šankstinė sąlyga, kad ES galėtų sėkmingai išspręsti iššūkius teisingumo ir saugumo srityje. Visi kartu mes tai padarysime. Ačiū. Uh, Thank you, Mr. Minister. Dėkoju, gerbiamas ministre. Šio komiteto nariai norėtų užduoti Jums keletą klausimų. Jeigu Jūs nieko prieš, vienu metu užduosime keletą klausimų ir tada Jūs atsakysite į juos vienu metu. Aš pasinaudosiu pirmininko padėtimi ir užduosiu pirmąjį klausimą. Tai yra, savo pirmininkavimo metu ar būsite pasirengę pradėti dėrybas dėl tarp institucinio susitarimo dėl, geresnių, e, teis, dėl geresnės teisėkuros. O dabar e, ponas Zviefka. Panie przewodniczący, e, panie ministrze. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė. Sveiki atvykę į e, Teisės reikalų komitetą. Mes džiaugiamės tuo, kad galime pasikeisti nuomonėmis šiame posėdėje, tačiau taip pat e, noriu palinkėti Jums sėkmingo pirmininkavimo. Tai būtų mūsų visų sėkmė. Jūs turite penkis prioritetus penkiems mėnesiams, kurie jums dar liko dirbti. Tai yra geras skaičius. Tačiau tikrai dar daug reikia nuveikti. Ir kartais susidaro įspūdis, kad daroma daugiau nei reikia. Mes čia laikomės jūsų nuomonės. Geras bendradarbiavimas tarp institucijų tai yra tarp institucijų atstovų yra svarbus dalykas ir tai galima būtų užtikrinti ganėtinai greitai ir gerai. Ir e, to nori visi europiečiai. Taip pat apie šitą temą kalbėjo pranešėjas apie nemo, e, rengęs pranešimą apie nemokumo procedūrą. Uh, Italija, pirmininkavusioji Italija šioje srityje nuveikė daug ir galiausiai pasiekė sėkmę. Ir dabar šitas pranešimas parlamente bus pateiktas plenarniai sesijai balsavimui. Dabar konkrečiai. Vienas iš svarbiausių jūsų pirmininkavimo aspektų yra um, Singumo teismo reforma. Uh, E, norėtume paklausti jūsų. Mes e, buvome Luksemburgė ir turėjome galimybę susitikti su e, Teisingumo teismo teisėjais. Pas, galima buvo pasikeisti nuomonėmis, pateikti pasiūlymus, tačiau mes vieningai manome dėl vieno dalyko. Jeigu Teisingumo teismo Tai sprendimai yra netinkami, tai blogai visai Europos Sąjungai. Mes turime reformuoti teisingumo teismą, nes jeigu taip tai paliksime, tai vis, viskas taip ir tęsis. E, pats e, teismo procesas gali trukti penkis metus ir tai daug kainuoja ir morališkai tai sunku, taigi e, šituo klausimu mes jūs visiškai remime. Ar jūs turite kokį nors pasiūlymą? tarybai, kaip greičiau išspręsti tokią problemą. Nes šiuo metu tai yra tikrai didelė kliūtis. Ačiū. Ponas Kavada. Pone ministrė, tai yra tikrai ypatingas momentas susilaukti tokio svarbaus e, jūsų valstybės atstovo praėjus 25 metams po jūsų šalies išsilaisvinimo nuo komunizmo. Ir tikrai aš tik tai galiu irgi pasidalinti savo pasididžiavimu, e, jūsų pasididžiavimu savo šalimi. Ir pirmininkavimas, jūsų pirmininkavimas vyksta iš tiesų tuo momentu, kuomet grįžta geopolitiniai iššūkiai rytuose, jūs puikiai žinote, kiek tai kainuoja, kiek kainuoja tokia žala. Ir taip pat tuo metu, kai yra saugumo problemų, trys terorizmo išpoliai, pradedant Madridu, baigiant Paryžiumi, kurį jūs e, paminėjote, e, įvykius, įvykiusius prieš kelias dienas. Taigi mano klausimas labai paprastas. Ar kaip jūs pasinaudosite tomis susiklošytėmis aplinkybėmis tam, kad būtų galima palengvinti teisingumą Europoje? Ar turite kokių tai ketinimų dėl Europos prokuratūros, Europos prokuroro, galbūt turite kitų ketinimų, nes mums reikalingos tokios priemonės, kurios būtų veiksmingos ir tokios greitos, kokių imasi ir nusikalteliai. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Uh, Kalbant apie pagrindinių teisių hartiją ir teismų nepriklausomumą, Vengrijoje matome tokių problemų, ar jūs žinote šią problemą ir kokia, kokia jūsų vertinimo reiks mokėti mums teisinę kainą už tai. Ačiū. Ketvirtas klausimas, kurį užduos panas Radėvas. Ačiū pirmininkė. Ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs. Pirmąjį kartą istorijoje perimant pirmininkavimą, tikiuosi, kad ir pirmininkavimo pabaigoje galėsiu Jūs pasveikinti už puikiai atliktą darbą. Mano klausimas toks pats, kokį ką tik uždavė ir pirmininkas konkrečiai dėl tarp institucinio susitarimo dėl geresnės teisėkuros. kuros šis projektas patenka į šių metų komisijos veiklos programą ir projektas turi būti užbaigtas kuo galima greičiau, tam, kad galėtumėme užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp institucijų ir geresnį reglamentavimą. Ką jūs darysite kaip tarybos pirmininkas, kad paremtumėte šią iniciatyvą ir paskatintumėte, o gal net ir priverstumėte valstybės narės taryboje patvirtinti šį susitarimą geresnio reglamentavimo Europoje labui. Ačiū, ponė ministrė. Dabar galbūt galėtumėte atsakyti tuos keturis klausimus, o mes po to išklausysime dar keturių klausimų. Prašau. Jā, godātie kolēģi, starp institūciju pārvaldības. Dėkoju už šios klausimus. Dėl tarp, tarp institucinio bendradarbiavimo šis klausimas buvo minėtas keletą kartų ir nuo jo ir pradėsiu. Ir pasistengsiu atsakyti į pirmininko klausimą bei pono Radolf klausimą. Radev klausimą. Pirmininkaujančia valstybė suinteresuota geresniu, geresnė teisėkura. Mes nekantriai lauksime komisijos pasiūlymo dėl efektyvesnio teisėkuros proceso. Tačiau vienas iš efektyvaus teisėkuros proceso rodiklių yra valstybių narių aktyvumas. Kiek aktyviai šiame procese dalyvauja ministrai. Ir mes turėtume siekti užtikrinti, kad ministrai šiuose posėdžiuose visada dalyvautų ir atstovautų mūsų šalims kiek įmanoma aukštesnių lygmenių. Ir ministrai turėtų aktyviai bendradarbiauti tiek su komisija, tiek su parlamentarais iš atitinkamų parlamentinių komitetų. Bent jau taip aš manau ir mano nuomonė lieka nepakitusi. Taigi valstybių narių ministrų aktyvumas yra būtina sąlyga. Dėl Europos teisingumo teismo noriu padėkoti ponui Zviefka už jo darbą su nemokumo reglamentu. Tam tikrą prasme aš jam pavydžiu, nes jis beveik baigė, be, nuveikė labai gerą darbą ir mes tik pradėjome savo darbą. Klausimas būtų toks Europos teisingumo teismo reforma ir šios reformos procesas. Tai smarkiai priklausys nuo paramos, kurią suteiks Europos komisija ir galimybės gauti finansavimą šiai reformai. Iš tiesų tikiuosi, kad mums pavyks išspręsti šitą klausimą. dėl teisėjų skirimo ir taikomo metodo. Tam reikės gilių diskusijų, nes nuomonės labai skiriasi, tačiau tikimės rasti kompromisą. Kuo intensyviau dirbsime, tuo greičiau rasime sprendimą. Tačiau mes ketiname parlamentui pasiūlyti konkretų sprendimą. Pone Kavada, dėkoju už jūsų gražius žodžius. Mums didelė garbė pirmininkauti ES tarybai per šiuos šešis mėnesius, po to, pirmą kartą po to, kai atgavome nepriklausomybę. Na, o kalbant apie antiteroristinės priemonės ir veiklą, tai kartu su e, TVR taryba mes ketiname organizuoti Rygoje neformalų ministrų posėdį e, sausio 21 9.30 ir manau, kad e, tai bus geras pagrindas darbui ateityje. Mes e, esame susitarę su Prancūzijos teisingumo ministru. Ir esu girdėjęs labai daug skirtingų idėjų. pavyzdžiui, tokių kaip sukurti kažką panašaus į FTB Europoje. Tačiau žinau, kad daugelis ministrų turi konkrečių pasiūlymų ir manau, kad neformali taryba Rygoje bus didelis žingsnis į priekį. Uh, uh... Ačiū. Žodis poniai Hautalai. Ačiū pirmininkė. Ministre, aš norėčiau kreiptis jūsų klausimų dėl civilinės teisės ir ypač kalbant apie šeimos teisę. Vakar komisijos narė Jūrova buvo pas mus atvykusi ir įminėjo, kad ir toliau pirmininkaujant Latvijai dirbs ties tam tikrais sutoktinių teisės klausimais, kalbant apie tai, kad daug valstybių narių jau yra patvirtinusios partnerysčių, tos pačios lyties partnerysčių registravimą. Norėčiau paklausti, kokia bus, koks bus Latvijos indėlis šiame darbe, pirmininkaujant jūsų šaliai. Ir galbūt galėtumėte paminėti dar kelis kitus dalykus, kurie bus svarbus jums pirmininkaujant civilinės teisės rytyje. Ačiū. Ačiū. Pone Gutelant. Ačiū, ponė ministrė. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad galiu Jums užduoti klausimą. Džiaugiuosi, kad Jūsų šalis vadovaus ES tarybai. Aš asmeniškai, kai studijavau ekonomiką, domėjausi Latvijos ekonomiką ir labai džiaugiuosi, kad jūs dabar pirmininkaujate ES tarybai. E, turiu klausimą dėl. Ypatingai didelių įmonių. Ir vakar komisijos narės Jūrovos išklausiau apie to, jos nuomonės apie tokias įmonės. Ji, manau, irgi sutiko su tuo, kad e, yra problemų su pateiktų pasiūlymu. Uh, dėl kurio gali atsitikti tokia situacija, kai įmonės ieškos geriausios jurisdikcijos valstybėse narėse ir dėl to gali susiklostyti netinkama situacija Europos Sąjungoje. Jeigu įmonės galės užsiregistruoti vienoje valstybėje, o po to veiklą vykdyti kitoje, ir tai realiai būtų tik įmonė, kurios pašto dėžutė kažkur yra užfiksuota ir tai yra pro, kelia problemų ir mokesčių sistemoms, ir e, profsąjungoms, ir e, darbuotojų teisėms e, darbo rinkoje. Taigi mane padrasino jūsų žodžiai, kad bus surinktas aukštų, aukšto lygio ekspertų seminaras šiuo klausimu, bet man irgi būtų įdomu išklausyti jūsų uh, nuomonę apie tai, nes dabar pateikiamas pasiūlymas gali sukelti problemų, kai nerimtos įmonės pradės ieškoti pačių prašiausių sąlygų savo darbuotojams. E, o mes to tikrai nenorime, taigi aš mielai išklausyčiau jūsų nuomonės apie tai. Ačiū, ponė Anderson. Ponė Anderson, ponas Anderson. Ačiū, ministrė aš linkiu jums irgi sėkmingo pirmininkavimo ir labai norėčiau, kad būtų kažkas padaryta po baisių įvykių Paryžiuje. Tikrai ES turi imtis kokių tai protingų veiksmų, išmintingų veiksmų. Ir vienas dar dalykas, apie kurį norėčiau paklausti, apie galimybę naudotis publikuotais darbai žmonėms, kurie turi regos problemų. Uh, arba negali skaityti spausdinto teksto. Jūs pasirašėte šį susitarimą su JAF ir komisija ratifikavo jį. Marakešo susitarimas ir mes prašome, kad taryba dabar ratifikuotų e, šią Marakešo sutartį. Tačiau panašu, kad taryboje užstrigo tas klausimas, bet aš tikiuosi, kad pirmininkaujantį Latviją, kuo galima greičiau spręs susiklošiusią padėtį pozityviai. Gal galėtumėte patvirtinti, kad taip ir nutiks. Ačiū. Pone Geringer. Ačiū. Aš norėčiau pradžioje pasveikinti ministrą išsakius labai konkrečias pastabas ir labai aiškiai išdėstytus prioritetus. Pone ministrė, iš tiesų, tai yra puikios žinios ir iš tiesų puikiai jūsų pristatyti įvairūs projektai. Ir vienas iš prioritetinių klausimų, ties kuriuo ir aš dirbu, siekiant kuo galima geresnio kompromiso ir kuo galima greitesnio sprendimo Ir dar vienas prašymas jūsų, ponė ministrė. Kadangi taryboje jūs pirmininkausite tam tikriems svarbiems posėdžiams, tai aš mm, norėčiau čia paminėti vieną dalyką. Yra dvi šalis, kur žmogaus teisų hartija dar negalioja. Viena iš tokių šalių yra mano šalis. Ir mes dažnai tai pamirštame. Aš manau, kad visi ES piliečiai turėtų uh, turėti galimybę pasinaudoti tokią pačią teisinę apsaugą. Ir jeigu jūs turėsite galimybės tą padaryti, aš labai norėčiau, kad iškeltumėte tą klausimą tuose svarbiuose posėdžiuose ir pareikalautumėte, kad visos šalys patvirtintų ir ratifikuotų šį tekstą, kad visi ES piliečiai galėtų gauti apsaugą pagal žmogaus teisų hartiją. Ačiū. Dar vienas e, klausimas, kurį užduos ponas Būda. Ačiū. Pirmininkė, Sveiki atvykę, ministrė, į mūsų posėdį. Labai trumpai norėčiau paklausti, ar turite susiformavusią nuomonę dėl to, kiek ES lygmenių reiktų reglamentuoti fizinių asmenų nemokumo klausimus. Dabar yra tik tai įmonių nemokumo, juridinių asmenų nemokumo taisyklės, bet čia atsiranda pusiausvėra, nes ir fiziniai asmenys gali tapti nemokus, ypač atsižvelgiant į ekonominę krizę Europoje. Ir gan dažnai bankai didina palūkanų normas ir tada fiziniai asmenys negali sumokėti paskolos. Kokia yra jūsų nuomonė apie tai? Ačiū. Pone ministrė, žodis jums. kolegos. Dėkoju už klausimus. Pabandysiu į juos atsakyti ta tvarka, kuria, pagal kurią jie buvo iškelti. Pradėsiu nuo parlamentarės Hautalos. Žinoma, tie klausimai, kuriuos jūs minėjote, yra jautrus. Ypač e, turint omenyje diskusijas e, dėl tarpvalstybinių atvejų. atvejų Dabar yra šiokia tokia pauzė susidariusi tam, kad valstybės narės apmastytų savo pozicijas. Pirmininkaujantį Latviją gerbė valstybių narių norą ir neplanuoja surenkti politinių diskusijų apie tai. Tikėtina, kad diskusijos taryboje įvyks antrame pusmetyje, kai pirmininkavimą perims Luksemburgas. Na, o kalbant apie diskriminacijos panaikinimą ir uždraudimą. Ir aš čia turiu omenyje bet kokią diskriminaciją. Tai mūsų pirmininkavimo metu mes tikrai palaikysime tą siekį. Esame griežtai nusiteikę prieš bet kokią diskriminaciją, bet kurioje valstybėje narėje, tačiau tuo pat metu, kai kalbame apie civilinę teisę ir susiklošiusias valstybėse tradicijas, ypatumus, tai čia jau tenka pačioms valstybėms narėms e, nuspręsti, kurios e, partnerystės e, pagal civilinę teisę gali būti registruojamos ar ne valstybėje narėje. Na ir keletas žmogaus teisų teismo sprendimų buvo priimta ir uh, pagal tuos sprendimus irgi yra teigiama, kad valstybės narės tokiais klausimais priima sprendimą. Taigi tiek būtų apie civilinės teisės aspektus. Dabar dar vienas klausimas susijęs su vaikų grobimų konvencija. Tai yra sudėtingas klausimas. Mes pirmininkavimo metu viską bandysime padaryti, kad valstybės narės susitartų. Ir kitas techninis susitikimas yra numatytas sausio 28 dienai. Na ir žinoma, Europos teisingumo teismo 113 byla iškėlė, aišku, čia papildomų klausimų šiuose diskusijose, būtent e, kaip ateityje bus taikomas šis instrumentas. Kitas klausimas. Pone Gotland uždavė šį klausimą dėl vienanarių įmonių direktyvos. Pirminkant Italija pasiekė daug pažangos ir pirminkant Latvija sieks toliau diskusijų taryboje, kad būtų galima gauti įgaliojimus ir padėti dėrybas su Europos parlamentu. Kalbant dabar apie įmonių buveinės klausimą, aišku, tai yra aktualus klausimas pasiūlyme ir mes sieksime čia irgi kompromiso. E, pone Anderson, jūs uždavėte klausimą apie Marakešo susitarimą. Pirmininkaujantį Latviją pritarė šio susitarimo tikslams pagerinti galimybės žmonėms su regos problemomis aktyviau ir visapusiškai dalyvauti kultūrinėme gyvenime. Mes viską padarysime, kad būtų paskatintas e, tos tarimo ratifikavimas, e, kad tą padarytų visą Europos Sąjungą. Ir kuo galima greičiau mes bandysime išspręsti institucinius klausimus. Dabar e, atsakydamas į ponios Geringer klausimą, norėčiau pasakyti, kad taip, žinome, kad hartijos ratifikavimas yra politiškai labai svarbus klausimas ir vienintelis dalykas, kurį dabar galėčiau pasakyti, yra tas, kad labai tikiuosi, kad likusios valstybės narės ratifikuos e, hartiją. Ponas Būda uždavė klausimą apie fizinių asmenų bankrotą. Taip, yra, tai yra aktualus klausimas ir visose e, valstybėse narėse Tai yra aktuolus klausimas ir ypač jis yra svarbus dėl to, kad nekilnojamo turto burbulas sprogo ir tai labai smarkiai paveikė daugelį valstybių narių. Ir turime visą faktiškai kartą žmonių įvairiose valstybėse narėse, kurie neša tą milžinišką skolą Ir bet kokia komisijos iniciatyva, kur, kuri leistų pagerinti situaciją, visuomet susilauks mūsų paramos. Daugelį valstybių narių pagrindinis principas e, yra pats e, primtiniausias ir daugelį Ir daugelį valstybių nemokumo problema, ypatingai kur skola neviršė 100 tūkstančių eurų, yra labai aktuali ir um, tie įsipareigojimai gali būti padengti per metus. Bet aišku, turime nepamiršti ir kreditorių interesų, taip pat turime nepamiršti, kad ir komerciniai bankai užsima labai stiprią lobistiką lobizmu. Ir aišku, viskas priklausys nuo to, kiek mums sėkmingai pavyks bendradarbiauti. Jā, un ja runā vēl par jauno regulu, tad, protams, tā atvieglos procedūru. O kalbant apie naująjį reglamentą, be jokios abejonės e, jo pagalba supaprastės e, e, procedūros tarp valstybinių bylų atveju. Gerbiamas ministrė, narėje uždavė visus klausimus. Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų posėdį. Ačiū, kad pasidalijote mintimis apie pirmininkaujančios Latvijos prioritetus, nes, kaip matote, mūsų komitetas yra pasirengęs bendradarbiauti su pirmininkaujančia Latvija. Ir nuoširdžiai tikimės, kad ir pirmininkavimo pabaigoje galėsime jūs pasveikinti pasiekus didelės sėkmės, e, prie kurios prisidėsime ir mes. Ačiū Jums. Uh, uh, Gerbėmėjai nariai, norėčiau pranešti Jums dar vieną dalyką ir tai yra susiję su 27 darbo tvarkės klausimu dėl TTIP. Jis turės būti atidėtas iki, iki kito posėdžio, nes pranešėjas ponas Akselvos e, negali šį kartą mūsų posėdėje dalyvauti. O dabar gerų pietų.